Mesdames et messieurs. Ponios ir ponai. Visiems laba diena, sveiki susirinkę į šio ryto darbo grupių apibendrinimą. Tikiuosi, kad bus ir vaisingas, ir įdomus, ir konkretus darbas. Ir visiems metams parlamente turėsime po to apmąstymų. Taigi šį rytą bus trijų darbo grupių pranešimai, o taip pat bus konsensuso konferencijos e, ataskaita. 20, visi 20 piliečių, kurie dalyvavo tenai, čia yra šioje salėje ir mes per tas dvi dienas, e, ką jie sukaupė, visą patirtį apibendrinsime. Jie daugiau, šiek tiek daugiau dirbo negu visi kiti. 11 val. kavos pertrauka, ponas Rūčiakas ir aš pristatysime jūsų darbų rezultatus, o tada vėl susirinksime čia, šiek tiek apibendrinsime dar diskusijas, galbūt padarysime, pridėsime kai kurių papildomų elementų prie e, išvadų ir uždarysime Agora konferenciją tuomet e, Oclair de la Rue choras užbaigs visus darbus ir e, fotografuosimės. Na, šiaip ar tai pradedame darbą, norėčiau pradėti nuo to, kad jūs turite visus išvados dokumentus prancūziškai angliškai dokumentai mus pasieks per artimiausią pusvalandį. Dabar jie yra spausdinami. Be kita ko norėčiau padėkoti vertėjams ir visiems, kurie dirbo taip vėlai vakar vakare bei šiandieną e, ryte, kad tie dokumentai būtų išversti. Tie dokumentai dar mums nepateikti, bet jie tuoj pat atvyks. Nieko nebijokite, man daug kas jau buvo išdalinta, bet to bus ir žodinis pristatymas. Kiekvienas tą žodinį pristatymą išvadų galės klausyti savo gimtają kalbą. Nuo to ir pradėsime. Pirmoji darbo grupė - ekonominė ir finansinė krizė ir naujas e, skurdas. Tai buvo pristatyta Jean Lambert e, parlamentarės ir taip pat Hilda Figereido ir ponas Vinojant. Jie buvo du bendra pranešėjai. Pone Figereido žodis dabar, labai ačiū jai už tai, kad dalyvauja, nes gana anksti turi išskristi. Taigi, ji pirmiausia pasisako, labai ačiū už tai, kad čia dalyvauja, o tuomet jos bus bendra autoris pranešimo. Non so se Obrigada, senhora Presidente. Eh, no nosso... Dėkoju, pirmininkė. Mūsų darbo grupėje labai įdomios vyko diskusijos. Įdomios diskusijos apie skurdą, apie priežastis, dėl kurio tas skurdas atsiranda, buvo daug šnekama apie krizę. ir taip pat apie įvairias priemonės, kurias taiko įvairios organizacijos susiklošius tokiai situacijai. Taip pat buvo nemažai pasipiktinimo išreikšta dėl to, kad didėja skurdas ir e, dėl to, kad nepakanka priemonių kovai su juo. Europos institucijos, ypatingai Europos parlamentas, beje, aš norėčiau tą žinę perduoti e, darbo reikalų ir socialinių reikalų komitetui, kad tą situaciją, kuri susiklostė mūsų gyvenime, reikia geriau suprasti. Reikia ieškoti kažkokiu tai sprendimu, reikia ieškoti atsakymų į klausimus. Taip pat reikia geriau pasirūpinti tai žmonėmis, kurie atsidūrė tokiuose, tokiuose sunkiuose situacijose. Ir dėl to gimė pasiūlymas sukurti kai kurias darbo grupės. Mano kolega mm, pranešėjas pran, konkrečiau apie viską papasakos, kai kuriuos pasiūlymus pristatys, kurie jau buvo pateikti kai kurių socialinių organizacijų. Savaime suprantama, organizacijos norėtų, kad ir parlamentas, ir komisija tuos klausimus, kuriuos keliame komitete, socialinių reikalų komitete, e, dar labiau pagilintų. Žinoma, į visus klausimus, kurie buvo užduoti, mes atsakyti negalėjome. Mm, tačiau kita vertus iš parlamento pusės, iš parlamentarų pusės reikia didesnio samoningumo. Aš norėčiau paminėti, kad visoje ES reikalinga ko gero sukurti minimales pajamas, jūs lengsti reikalinga tam, tam tikrą teisinę iniciatyvą, mes turime pranešimą, tačiau teisinio pasiūlymo, teisės akto pasiūlymo neturime. Aš pati dirbau šią temą, parlamentas labai rėmė šią poziciją, tačiau iniciatyvos kol kas nėra. Vienintelė komisija yra, e, gali tokią e, iniciatyvą pateikti. Į, įvairūs e, pri, prioritetai žmo, žmonių orumas, žmonių gerbuvis ir panašiai, visi šitie klausimai yra be galo svarbus ir reikia, kad politikai neužmerktų akis ir matytų žmonės bei jų problemas, kad E, kurtų ne vien tik tais dokumentus, bet ir įvairius sukurtus planus įgyvendintų. Taip pat turiu galvoje ir įvairias ekonominės priemonės bei e, tai, kad kartais ekonomika labai atskiriama nuo socialinių reikalų. Mūsų komitetas labai kritikuoja tokią susiklošiusią situaciją. Ir savaime suprantama, kad reikėtų numatyti kai kurias ekonominės priemonės, kurios turės tam tikrų socialinių e, pasiekmių. Reikėtų pasižiūrėti, kokios tai bus socialinės priemonės, ar nepadidės nedarbas, ar bus tinkamai mokama už darbą, ar nebus per mažai mokama už darbą ir panašiai. Dabar labai aštrėja e, skurdo problemos, tas skurdas įgauna naujas formas, nes e, darbuotojai gauna labai neteisingus per mažus atlyginimus už savo atliekamą darbą. Taigi reikia atkreipti dėmesį į kai kurias grupės visuomenės, tokias kaip jaunimas, moterys, pagyvenę moterys. Parlamente labai nemažai per pastaruosius mėnesius šnekėsime apie e, socialinę apsaugą ir dėl to mes norime, kad vyktų teisinga, gera reforma, kad oriai gyventi galėtų ir pagyvenę žmonės. Socialinės e, e, tarnybos labai daug dirba ir mano kolega pranešėjas taip pat detaliai apie viską papasakos, detaliai pristatys visus pasiūlymus, kuriuos pateikė parlamentų įvairios organizacijos. Tai yra, viskas yra labai svarbu. Jūs galų gale suprasite, kad jeigu jau reiškiamas kažkoks pasipiktinimas, tai tas pasipiktinimas turi būti išgirstas ir jūsų šalise, kad jūsų vyriausybės tai išgirstų, kad socialinės ir ekonominės priemonės, kurios uh, turi įvairių pasiekmių, uh, būtų tinkamai pasvertos ir būtų taikomos, jeigu jos geros, arba netaikomos, jeigu jos neteisingos. Norėčiau Jums visiems padėkoti už tą e, pasipiktinimo žinutę, kurią pasiuntėte iš e, visų tautų pusės. Ačiū, poniai Figereido. Dabar norėčiau suteikti žodį kitam bendra pranešėjui. Kiekvienoje darbo grupėje kaip matote, yra e, tą pranešimą kuria e, pranešėjas ir kažkas tai iš nevyriausybinio organizacijų. Taigi, ponas Vinaensa. Tikiuosi, kad e, galiu kalbėti olandiškai, jeigu taip, tuomet taip ir darysiu. Aš šiandien ryte man šiek tiek sudėtinga labai e, išsamei pristatyti pagal tą raštų patiktą ataskaitą mūsų darbo grupės, tačiau pasistengsiu savai žodžiais tai padaryti. E, noriu pasakyti, kad šiek tiek buvau nustebęs ir e, tuo, kaip žmonės rimtai reaguoja į socialinės padėties pablogėjimą. Suomenijoje yra didžiulis nepasitenkinimas dabartinė socialinė padėtimi, todėl būtina e, nustatyti šio reiškinio priežastis ir ieškoti e, sprendimo būdų. Europos parlamentas veikiausiai yra tinkamiausia vieta diskutuoti apie naują visuomenės sandarą nes vien ūkio augimu mes nesugebėsime atremti dabartinių iššūkių. Darbo grupėje buvo pateiktas pasiūlymas daugiau teisės aktų patvirtinti ir priimti socialinės apsaugos rytyje. Aišku, parlamentui nėra priskiriama e, teisėkuros iniciatyvos teisė, tačiau E, skatinti tokius teisės aktus, parlamentas galiotų. Pat reikėtų teisės akto dėl e, privačių asmenų e, įsiskolinimų ribojimo. Pone Figeriai dominėjo, kad taip pat būtų galima ir kitose sritise papildomų teisės aktų patvirtinti, pavyzdžiui, garantuojančių minimalų atlyginimą. Mūsų visuomenė Taip pat dar nėra pakankamai informuota, kad dėl Lisabonos sutarties ir e, bendro sprendimo prieimimo, taip pat ir e, socialinės teisėkuros srityje Europos parlamentas įgavo didesnius įgaliojimus. Pasitelkus atviro koordinavimo metodą būtų galima išlaikyti ir sustiprinti e, socialinę politiką. Darbo grupėje taip pat buvo pasiūlyta Europos parlamentui numatyti atitinkamą vaidmenį, e, kuriant naują Europinio ligmens platformą, kuri būtų atsakinga už kovą su skurdu ir socialinė atskirtimi. Taip pat buvo diskutuota apie tai, kad Europos parlamentas turėtų daugiau daryti spaudimo dėl socialinės politikos kitoms Europos institucijoms, ES institucijoms būtina labiau priminti jų įsipareigojimus socialinės politikos srityje. Kaip pavyzdį galiu pateikti vieną klausimą, kuomet parlamentas prieš kurį laiką e, patvirtino deklaraciją, dėl e, to, kad komisija e, imtųsi konkrečių veiksmų, spręsdama benamių problemas taip pat. Reikia konkrečių veiksmų geresniam vaikų integravimui į visuomenę e, ir labiau įtraukti ES institucijas į kovos su skurdu šalinimo priemonės ir Europos komisija galėtų organizuoti, pavyzdžiui, kursus benamiams arba žmonėms, kurie e, dėl savo profesinių įsipareigojimų turi kiekvieną dieną ryšių su benamiais palaiko su jais kontaktus. Dėl Europos parlamento veiksmų aktyviau formuojant mokslinių tyrimų politiką, taip pat buvo pateikta pasiūlymų ir konkrečių pavyzdžių. Pavyzdžiui, dėl e, atskirų sričių, tokių kaip žemės ūkis ir e, jame patiriamų skurdo problemų migracijos klausimai buvo apsvarstyti kovos su skurdu kontekste. Taip pat buvo atkreipta, atkreiptas dėmesys į tai, kad socialinė ir ekonominė politika negali būti vykdoma atskirai, e, e, kovojant su skurdu ir būtina identifikuoti nustatyti atskiras tikslinės grupės, kuriuo atžvilgiu būtų taikoma skirtinga paramos politika, ponė Figereido kalbėjo apie moteris ir vaikus, taip pat reikia pasinaudoti tuo, kas jau yra nuveikta ir pasiekta, nereikia iš naujo išradinėti dviračio. Tokie būtų mano pasvarstymai ir mintis apie tai, dėl ko diskutavome vakar, mūsų e, e, apibendrinime darbo grupės diskusijų raštu galbūt galėsite gauti ir daugiau informacijos. Ačiū. Ponu. Dėkoju. E, dabar dalinamas yra jums visiems pranešimas, labai svarbu tas tonas, kurį jūs kalbėjote darbo grupėje. Ir tikrai matau, e, kaip e, buvo reiškiamas pasipiktinimas, e, kaip buvo reiškiama iš visuomenės pusės toks ne, nepatogumas. Jeigu darbo grupės nariai norėtų kažkaip papildyti pranešimą, tai dabar pats laikas tą padaryti. O tuomet pereisime prie kitos darbo grupės. Tačiau iš savai mes suprantame po kavos pertraukėlės, prie diskusijų dar grįšime. Taigi 342 vietoje esantis žmogus prašo žodžio. Prašau, ponė. Hello. Uh, yes, Sean Jones from the European Anti-Poverty Network. Uh, Sean Jones iš Europos uh, kovos su skurdu tinklo Labai ačiū už pasisakymą. Manau, kad seminaras buvo labai platus. Mums pavyko, jums pavyko išdėstyti tai, kas buvo kalbama, ypač pasipiktinimą, e, pykti dėl to, kas vyksta ir dėl to, kad reikia imtis veiksmų. Keletas dalykų, kurių, kurie galbūt nebuvo paminėti. Mes pareiškėme konkrečių reikalavimų, ką galėtų padaryti parlamentas. Apie tai reikėtų daugiau kalbėti. Pavyzdžiui, dėl krizės priežasčių dėl socialinio krizės poveikio, parlamentas turėtų svaidinti konkretų vaidmenį, kalbėdamas apie tai. Komisija parengė socialinį poveikį, tačiau atrodo nėra ryšio su politiniais sprendimais. Antra, Europos 20 metų strategijos klausimas. Viskas, kas dabar vyksta, vyksta 20 metų strategijos kontekste. Turime augimo apžvalgą, pažangos ataskaitą, pagrindinės platformas, e, skurdo tikslus. Tačiau reikia, kad parlamentas imtųsi veiksmų su visu šiuo paketu, nes ekonominė būklė pakerta socialinius tikslus. Ekonominio augimo apžvalgoje kalbama apie augimo didinimą, konkurencijos didinimą, fiskalinę konsolidaciją. Tai reiškia, kad deficitai turėtų būti mažinami. Koks čia būtų parlamento vaidmuo? Mes manome, kad parlamentas turėtų paskirti darbo grupę, kuri dirbtų su 20 metų strategija, o e, suinteresuotos pusės galėtų su tą grupę e, tiesiogiai dirbti. Taip pat nacionalinių pagrindų taip pat reikėtų renkti nacionalinę strategiją kovai su skurdu kartu su atviru koordinavimo metodu su, jūs, su jumis, parlamento nariais todėl žmonės patirintis skurdą galėtų tiesiogiai dalyvauti. Taigi du konkretus pasiūlymai - ES lygmenių ir nacionalinių lygmenių, nes mes norime iš Agoros laukti rezultatų. Taigi pasiūlymą gavome, pabandysime kažkaip jį parlamente prastumti. Ar daugiau yra dalyvių komentarų? 65 numeriu pažymėtas ponas iš vietą. Nu, vietą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Europos ekonominių socialinių reikalų komiteto narys, atstovauju profsąjungų organizacijoms, kalbėsiu rumuniškai. Am avut ieri dezbateri Vakar vyko labai įdomios diskusijos trijose darbo grupėse. Iš tiesų svarbu, kad nar, valstybės narės ir jų vyriausybės būtų paragintos imtis priemonių kovojant su skordu, tačiau negalime pamiršti, kad lygiai taip pat svarbu ištaisyti neoliberalios valdymo sistemos klaidas. Jų pasitaiko dauguma valstybių narių, reikia jas kaip įmanoma greičiau ištaisyti, nes būtent dėl šių klaidų e, smarkiai didėja skurdas, kyla kitų problemų, būdamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu, norėčiau labai ryštingai pritarti tarybos ir parlamento iniciatyvoms atitinkamuose sritise, pavyzdžiui, įkuriant Europos bankų priežiūros instituciją, taip pat e, pensijų fondų, vertybinių popierių kontrolės instituciją. Šioms institucijoms būtina suteikti apčiuopiamus rimtus įgaliojimus finansų sektorėje, net jei e, parlamento vicepinkas Rūčiakas e, vakar ir e, nepaisant to, kad vicepinkas Rūčiakas vakar minėjo, kad kai kurios valstybės narės tam prieštarauja, jeigu nesimsime tokių ryštingų žingsnių, tai mūsų pastangos mažinti skurdą bus pasmerktos žlugti. Ir todėl parlamentui ir tarybai e, reikės dar labiau pasiraitoti rankovės, dedant vėlesnės pastangas spręsti šiai problemai. Todėl mums reikia stengtis jau dabar viską padaryti gerai, kad ekonomikos krizė nepasikartotų. Dėkoju už pasisakymą, dar vienas žmogus prašo pasisakyti taip. 98 vietoje sėdintis ponas. Muchas gracias, buenos días, en español. Eh, Labai ačiū, labas rytas. Dėl pirmos darbo grupės pasisakymų čia buvo minėta, kad reikia dirbti kiekvienoje valstybėje narėje. Svarbu tai, kad turime kelti protesto e, balsą įvairiose valstybės narėse. Na, iš tikrųjų tokie protesto balsai kyla iš pačių valstybių narių, tai vyksta, mes kovojame iš tikrųjų. Ir tai, kas buvo pasakyta ir ką mes prašome parlamentą padaryti, tai yra padėti mums dirbti savo valstybėse, daryti spaudimą savo vyriausybėms. Mes norime, kad parlamentas aptartų krizės poveikį, būtent socialinį poveikį, ne tik ekonominį. Čia e, viskas susiję ne tik tai su apyvartos skaičiais ar panašiai pramonės šakose. E, poveikį labiausiai patiria žmonės, ne tik verslas. Todėl Europos parlamentas turėtų įvertinti, kaip krizė paveikia žmonės. Tai yra svarbiausia. Parlamentas turi aptarti krizės socialinį poveikį. Ir 20 e, strategijos, 20 metų strategijos tikslų įgyvendinimą sėti su socialiniais tikslais. Labai svarbu, kad tai būtų, apie tai būtų kalbama čia parlamente, nes dažnai apie socialinį poveikį pamirštama. Pilietinė visuomenė šioje srityje dirba, iš tikrųjų stengiamės sušvelninti socialinį poveikį kaip galima daugiau. Ah, Matau, kad dar vienas žmogus nori pasisakyti, prašau trumpai. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Vakar aš savo darbo grupėje pasiūliau, kad Europos parlamentas galėtų priimti sprendimus dėl uh, teisės aplinkos tiems, e, toms organizacijoms, kurios skiria vartojimo kreditus. E, krizės metu tokios organizacijos gali sukurti dar daugiau e, skurdo. Dar apie vieną dalyką dėl darbo vietų iškelimo į kitas šalis. Būtent kai kuriuose šalyse uh, E, e, statybose, statybos pavyzdžiui srityje e, valstybės savo darbo vietas iškelia ir tokiu būdu dar didina skurdą. Dėkoju dabar antrą darbo grupę. Jos nagrinėta tema yra krizė ir migracijos srautai. Ponas Darden, europarlamentaras, pristatė jį ir du bendra pranešėjai iš Karito. Pone Benarab. Ačiū Izabelė. Įžangai pasakysiu, kad esu labai dėkinga visiems dalyviams, labai turtingos diskusijos vyko darbo grupėje, savo bendrą pranešėjui norėčiau suteikti žodį atsižvelgsime į tai, kokius nurodymus gavome į kompetencijas ir Europos parlamento iniciatyvas, mes parengėme šiuos pasiūlymus. Pilietinės visuomenės atstovai ragina parlamentą peržiūrėti apskritai visą politiką E, kuri yra taikoma vargingai gyvenantiems gyventojų sluoksniams, kad būtų gerbiamas žmogaus orumas ir visos e, tos teisės ir laisvės, kurių pagrindų buvo sukurta Europa. Dėka e, Lisabonos mūsų teiktų įgaliojimų, Lisab... poli... migracijos politikos rytyje mes turime laikyti laikytis e, įvairių konvencijų, taip pat ir e, pagrindinės žmogaus teisų konvencijos ir kitų, reik, e, kitų atitinkamų teisinių instrumentų. Trečias dalykas, kai buvo peržiūrėjama vieningo leidimo direktyva, visų buvo sakoma, kad visi migrantai turi būti traktuojami vienodai, niekaip jų nediskriminuojant. Ir kad diskusijos turėtų būti grindžiam, pradedamos iš naujo, remiantis žmogiškomis vertybėmis. Viskas yra siejama su strategija 2020 bei e, vystimo tikslais. Reikia geriau suderinti e, įvairių europinių fondų veiklą, reikia padaryti taip, kad ES prioritetai migracijos srityje būtų atitinkamai atspindimi politikoje ir biudžete. Mes na, taip pat raginame parlamentą kreiptis į Europos komisiją ir paraginti uh, E, su valstybėmis narėmis bei pilietinė visuomenė renkti diskusijas dėl teisingo darbo apmokėjimo ir orių darbo sąlygų. Taip pat reikia skatinti civilinės platformas imigracijos srityje ir integracijos srityje, kad e, atstovai galėtų dalyvauti kaip galima geriau tokiame darbe, kad vyktų diskusijos kad e, vyktų ekspertizė ir būtų tinkamai įvertinama Europos migracijos politika. Septintas punktas - skatinti akademinį pripažinimą ir e, profesinį pripažinimą tų žmonių, kurie atvyksta iš trečiųjų šalių, kad galėtų jie patekti į darbo rinką Europoje. Formalizuoti šitą pripažinimą pasirašant susitarimą su trečiosiomis šalimis užtikrinti gerą bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų pagal protokolą, e, kuris yra pridėtas prie ES funkcionavimo sutarties. Toliau kovoti su visomis rasizmo bei diskriminacijos formomis apraiškomis Europoje ir skatinti migrantų integravimą, e, keičiant visuomenės nuomonę ir žiniasklaidos nuomonę į migrantus bei atitinkamai gerinant socialinę migrantų padėtį. Skatinti pilietybės atvirą e, koncepciją kad pilietybė apimtų visus ir laikinai gyvenančius, ir nuolatos gyvenančius gyventojus. Palankę aplinką sukurti savanoriškam darbui ES, kad savanoriškas darbas būtų skatinamas visoje pilietinėje visuomenėje. Taip pat reikėtų skatinti Europos parlamentus pasirašyti 086 E, deklaracija dėl migruojančių darbuotojų, jungtinių tautų deklaracija. Taip pat reikėtų, kad valstybės narės užsitikrintų teisingą žmogaus teisų deklaracijos taikymą. Tikimės, dėkojame Jums uždėmesį ir tikimės, kad Jūs savo e, darbu prisidėsite prie dar sėkmingesnio mūsų darbo grupės rezultato. Ačiū dviems pranešimo autoriams. Jeigu norėtų kas nors papildyti, dalyviai, jeigu norėtų kažką tai papildyti, pridėti, labai prašom. 350 esančioje e, vietoje esanti ponė. Ačiū abiems pranešėjams. Jie iš tiesų atspindėjo apskritai viską, kas buvo šnekėta. Aš turiu tik tais vieną susirūpinimą. Na, net nežinau, galbūt tai yra kažkur rekomendacijoje atspindėta. Rekomendacijoje dėl e, prieglopšio prašymo prašytojų. Nežinau, kaip ten buvo suformuluota. suformuluota. Ar buvo atspindėtas uh, atspindėta priekyba žmonėmis. Nežinau, ar buvo ar nebuvo, galbūt neišgirdau. Jeigu neišgirdau, e, tai gal ir viskas tvarkoj, bet jeigu nėra, tai reikia atspindėti. Taip, taip sutinku, buvo padaryta klaidelė, neatspindėta šitas aspektas, jį reikia atspindėti. Ačiū. Dabar žodis ponui Džiuliano iš ekonominių ir socialinių reikalų komiteto. Mm, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat esu ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovas ir turėjau garbės dalyvauti darbo grupės diskusijose. Visi paminėti punktai yra svarbus, tačiau norėjau šiek tiek plačiau pakalbėti apie jų visumą. ir pristatyti vieną mūsų diskusijos aspektą, kuris e, atsispindi trečiajame ir dešimtajame išvadų punkte, kur kalbama apie pilietybės savoką. Labai svarbu atkreipti dėmesį į migruojančių darbuotojų problemas. Migruojantis darbuotojai e, tuo tarpu yra apibrėžiami kaip trečiųjų šalių piliečiai, migruojantis ES ieškodami darbo. Tačiau jie migruoja ne tik tarp valstybių narių, tačiau ir valstybių narių viduje. Ir migruojančių darbuotojų klausimas nieko bendro neturi su laisvo asmenų judėjimu. Tokie darbuotojai visuomet ieško savo teisų, savo socialinės tapatybės, o tos paieškos yra susijusios taip pat ir su darbo vietų paieška. Pavyzdžiui, aš čia turiu omenyje nemažą skaičių rumūnų, kurie šiuo metu ieško darbo Italijoje. Jų atžvilgių nėra dar pakankamai pritaikyti teisės aktai kad juos būtų galima integruoti į Italijos visuomenę ir socialinės struktūras, kuriomis naudojasi visi Italijos piliečiai. Todėl turėtume sudaryti visiems vienodas sąlygas, patvirtinti vienodas nuostatas, taigi migracija yra susijusi e, labai glaudžiai su <clears throat> piliečių teisėmis ir tapatybės klausimais. Manau, kad mūsų diskusijos darbo grupėje šio klausimo buvo labai įdomios. Ačiū labai. Jeigu daugiau nėra norinčių kalbėti, dabar perėsime prie trečiosios darbo grupės, ne ponė 58 numeris. Prašau prisistatyti. Pone Biankova iš Bulgarijos, Europos tinklas kovai su rasizmu, norėčiau paklausti, kokie bus tolesni veiksmai susijęs su mūsų patvirtintomis rekomendacijomis ir išvadomis. Mūsų diskusijos darbo grupėje buvo e, labai <clears throat> įdomios, daug pasiūlymų buvo patikta, norėčiau e, paklausti, e, kokio galime tikėtis atgarsiu Žinau, kad e, užtruks nemažai laiko, kol bus e, atsižvelgta į mūsų siūlomas rekomendacijas ir galimybės mums suteikti atitinkamą informaciją ateitie. Pirmininkė, siūlau e, paskutinė mūsų diskusijos dalyje bendrai šį klausimą atsakyti tiek dėl pirmosios, antrosios, trečiosios darbo grupės siūlomų išvadų, tiek ir dėl bendro sutarimo, e, siūlomų rekomendacijų tam, kad jos neliktų vien tik ant popieriaus. Tačiau grįžtume prie šio klausimo diskusijų pabaigoje, jeigu tam neprieštaraujate, dabar perkime prie trečiosios darbo grupės, kurioje buvo svarstoma galimybė e, skurdžiai gyvenančių asmenų, svetingomis sąlygomis gyvenančių asmenų padėti gerinti. E, atstovavo profsąjungų parlamento atstovai ponas e, Liurdel iš e, profsąjungų, tačiau žodžius teikiu ponai, poniai Viržyje. Ačiū ponia pirmininkė. Klausydamasi e, kitų darbo grupių diskusijų pristatymo, man sudarė įspūdis, kad mūsų diskusijos vyko panašiai, daug dėmesio skiriame krizės, ekonomikos finansų krizės poveikiai sunkiomis sudėtingomis sąlygomis gyvenančių asmenų problemams. Mes prieėmė išvados, kad iki krizės egzistavas e, buvęs skurdas, tik tai dar labiau padidėjo. Prasidėjus krizai buvo pribotos kai kurios piliečių teisės, atkreipiau dėmesį į skirtumus esančius tarp valstybių narių šioje srityje, kai kuriuose šalise problema sprendžiama e, bent jau remiantis statistiniais duomenimis geriau nei kitose. Bet skirtumai yra didžiuliai. Taip pat atkreipime dėmesį į būtinybę ieškoti sprendimų, kurie būtų pritaikyti prie e, labiausiai pažeidžiamų visuomenės sluoksnių poreikių ir labiausiai būtų atsižvelgiama jų padėtį. Pagrindinis klausimas, kuris svarstėme mūsų diskusijų metu, buvo susijęs su holistiniu požiūriu e, į skurdą ir e, e, konstatavome, kad bendros politikos nėra skurdžiausių visuomenės sluoksnių atžvilgių Europos Sąjungoje. Svarbiausi elementai, mano nuomonė, yra tie, kad negalima e, teikti, kad e, e, skurdas susijęs su fatališkumu, tam tikrą prasme, nieko nebandant pakeisti. Tai yra iššūkis, kurį reikia spręsti ir reikia skatinti tiek asmeninį, tiek kolektyvinį priešinimąsi skurdui, siekiant užtikrinti, kad skurdžiai gyvenčių asmenų kaip įmanoma didesnis skaičius sugebėtų pakeisti savo gyvenimo sąlygas ir visiškai nereiškia, kad dėl tos priežasties, jog žmonės yra skurdžiai gyventis, jie negali dalyvauti diskusijose apie tai, kaip iš to skurdo išbristi, kalbant apie <clears throat> kolektyvinį atsparumą skurdui, mes e, turėtume skurdžiai gyvenčius asmenis traktuoti kaip lygiai teisius e, mūsų visuomenės narius, lygiai teisius piliečius. Pavyzdžiui, rengiant, e, organizuojant sustikimus įvairių visuomenės sluoksnių, socialinių sluoksnių atstovų, tarpusavėje ir e, iš tokių susitikimų buvo padaryta išvada, kad žmonės, kur gyvenantis tikrai jaučiasi izoliuoti, kad jie niekam nerūpi, turi tokį jausmą. Taip pat labai svarbu spręsti užimtumo klausimus, tačiau ne vien tik jais apsiriboti, nes e, vien tik tai radus darbą nebūtinai žmonės radė darbą, nebūtinai žmonės sugebėtų išbristi iš skurdo ir e, negalima vertinti e, atskirų asmenų pagal jų užimamas pareigas arba e, dirbama darbą, dėl to kilo tam tikrų darbo grupėje nuomonių skirtumų. Tačiau mes manome, kad asmens individo socialinis pripažinimas yra susijęs su daugeliu aspektų, taip pat nereikia pamiršti ir kultūrinio. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad būtina sustiprinti e, galimybės gauti išsilavinimą ir kultūros komitete e, yra parlamente pabrėžima, kad Labai svarbus yra švietimo išsilavinimo klausimas formuojantis asmenybei e, tai visą gyvenimą. Taip pat e, labai svarbu spręsti sveikatos apsaugos priežiūros klausimus, ypatingai mm, e, psichologinės sveikatos ir būtina priimti tam tikrus politinius sprendimus šioje srityje. Taip pat pabrėžiame savo susirūpinimą kartu su pirmąją darbo grupę dėl tam tikrų socialinių sluoksnių pažeidžiamumo, e, visuomenės sluoksnių, pavyzdžiui, moterų, kurias sudaro pakankamai e, didelę skurdžiai gyvenančių asmenų dalį, taip pat vaikų, jaunimo, pagyvenusio amžiaus asmenų, neįgalių asmenų, e, migrantų, <clears throat> ypatingai iš Afrikos problemas būtina spręsti. Taip pat atkreipime dėmesį į dabartinę biudžeto politiką, biudžeto asignavimo mažinimą šioms reikmėms ir tai labiausiai atsiliepia pažeidžiamiausiams visuomenės sluoksniams. Taigi mūsų vykdoma politika e, turėtų būti nukreipta į pagalbos teikimą labiausiai pažeidžiamas visuomenėms e, sloksniams švietimo, sveikatos apsaugos, kultūrinių, socialinių paslaugų ir paramos teikiamos įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms padedančioms šiems žmonėms srityje. Apibendrinant, galiu pasakyti, kad dalyvaudama šios darbo grupės diskusijose aš prie išvados, kad iššūkiai e, yra pakankamai dideli, todėl būtina remtis pagrindinių žmogaus teisų hartijos nuostatomis ir jas įgyvendinus mes sugebėtume pagerinti skurdžiamis sąlygomis gyvenančių žmonių padėtį, siekiant, kad e, tie žmonės e, taip pat galėtų geriau naudotis savo teisėmis. Ir ir būdama kovotojų žmogaus teisės, aš e, atkreipiu tai ypatingą dėmesį, dabar perduosiu žodį ko pranešėjams. Ačiū. Donc, dans notre atelier qui a été. Dėkuoju, pirmininkė. Mūsų darbo grupė darbas buvo labai turiningas ir mes e, parengėme kelias rekomendacijas. Po diskusijų ir jos atspindi mūsų diskusijos turinį. Taigi, pirmasis dalykas, kuris mums e, pasirodė svarbus, tai yra tai, jog būtina yra sukurti politiką, kurie atsižvelgtų į skurstančių problemas. Tai reiškia, kad mums reikia konkrečių, labai tikslingų priemonių. Tai taip pat reiškia, kad mums reikia lentelės su labai konkrečiais tikslais, kurie padėtų mums e, konkrečiau kovoti su skurdu ir kurie taip pat e, leistų mums kasmet vertinti pažangą. Mes manome, kad labai svarbu yra e, įtraukti socialinės nuostatas į visus sprendimus. Mes taip pat norėtume, kad būtų atsižvelgta į būtinybę užtikrinti tikrą dialogą su uh, skurstančiais. Atsižvelgiant į jų uh, problemas, bei taip pat įtraukiant ir visus socialinius partnerius. Mes taip pat norėtume, kad uh, Agoros veikloje būtų atsižvelgta taip pat į Europos parlamento rengimus, renginius skirtus kovai su skurdu. Kita rekomendacija būtų pripažinti, jog egzistuoja ryšys tarp skurdo ir žmogaus teisų. Ir pirmiausia, pirmiausia mes manome, jog būtina uh, užtikrinti, jog visi galėtų naudoti žmogaus teisėmis. Ir trečia, reikia įsteigti ir tyrimų institutą. Reikia vengti konkurencijos tarp e, skurstančiųjų ir priemonių skirtų kovai su skurdu ir mechanizmų, kurie yra pagristi e, tuo, kad už darbą būtų tinkamai atlyginama. Reikia pripažinti, kad e, vietos organizacijos, asociacijos vaidina svarbu vaidmenį ir, jos, ga, ir būtina jas paremti ir būtina geriau E, pripažinti jų darbą. Nepamirškime, kad socialinės ekonomikos partneriai taip pat gali suvaidinti svarbu vaidmenį, galima teikti mikrokreditus, e, steigti įvairias įmonės. Būtina pripažinti tokių įmonių ir tokių organizacijų ypatumus ir tai tinkamai įtvirtinti teisės aktais. Taip pat reikia sukurti e, tvarias darbo vietas, tai, tai reiškia, kad reikia kovoti su neužtikrintų darbu, tai reiškia, kad e, tą, į tą darbą turės įsitraukti ne tik politikai, bet ir socialiniai partneriai. Ir atitinkamai reikės rengti e, politiką. Be to reikia, e, reikia pari, parengti priemonės, konkrečias priemonės. Pavyzdžiui, reikėtų sumažinti bent jau vienu procentu per metus e, e, skirtumą tarp moterų ir vyrų atlyginimų. Dar vienas svarbus dalykas, dar viena rekomendacija, kuri mūsų galva yra svarbi, yra tai, jog būtina pagerinti bendradarbiavimą tarp e, Europos institucijų, nacionalinių institucijų, regioninių ir vietos ligmens institucijų, kovojant su skurdu. Nes, e, kaip jau vakar buvo kalbėta, vien, vienas koks nors komisaras to nesugebės padaryti. Be to būtina užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp įvairių tarnybų, tarp socialinių paslaugų organizacijų, tarp sanitarnės paslaugas bei medicinos paslaugas teikiančias, te, te, teikiančių organizacijų. Ir paskutinis, bet taip pat labai svarbus dalykas, būtina raginti piliečius, kad ir kokiamis sąlygomis jie gyventų, uh, suvokti, jog ji turi rūpintis visos Europos reikalais. Dėkoju. Dėkoju. Puiku, kad jūs pateikėt konkrečias rekomendacijas, nes būtent jų mums labiausiai reikia. Tai aš pirmiausia norėčiau suteikti E, konsensuso konferencijos atstovams galimybę pasisakyti, kadangi jie sprendė tuos pačius klausimus kaip žodžio darbo grupė. Ir po to mes galėtume pradėti platesnį diskusiją. Ir tuomet suteiksiu jums žodį. Gerai? Gerai, tuomet Žerom Venjo kalbės. Jis dalyvavo e, e, dviejų su pusė dienos konferencijoje. Joje dalyvavo 20 žmonių iš 15 šalių. Jūs leidote dviejų darbo grupių atstovams pasisakyti ir pirmiausia kalbėjo pranešėjai ir aš manau, kad dabar būtų teisingai, jei trečiosios darbo grupės dalyviai taip pat galėtų pasidalinti savo mintimis apie darbo grupę įvykusi darbą ir po to sutikti žodį kitiems. Uh, Jokių problemų, gerai, mes perėsime prie e, jūsų šiek tiek vėliau. Gerai, dabar suteiksiu galimybę trečios darbo grupės atstovams, kas norėtų pasisakyti. Taip, užsienio reikalų komiteto atstovas, taip ir kiti, prašau. Thank you. Also, um, Aš esu Europos ekonominio ir socialinio reikalų komiteto narė, noriu, norėjau pabrėžti vieną klausimą, kuris vakar buvo aptartas. Jis, man atrodo, nepakankamai atsispindi rekomendacijose. Yra didžiulis poreikis kurti struktūras, kurios pilietinę visuomenę susijėtų tiesiogiai su Europos parlamentu. Man atrodo, mums reikia nuolatinių struktūrų. Viso to tikslas būtų pateikti įvairia, įvairias skurdo situacijas, tačiau tai turi būti nuolatinis darbas, ne dėl krizės. Sutartis, naujoje sutartis tokią teisę mums suteikia. Reikia, kad parlamentas mūsų klausytųsi nuolat ir po kasmetinės piliečių agoros turėtų būti tęsiamas darbas, remiantis tomis konsultacijomis. Neužtenka kalbėti apie nacionalinius konsultacijų procesus, nes nacionalinio lygmenių priekinė visuomenė dažnai yra ignoruojama. Mums reikia tiesiogiai sąveikauti su Europos parlamentu. Aišku, aš atstovauju e, ekonominių ir socialinių reikalų komitetą, kuriam reikia tiesioginių ryšių su parlamentu. Dokumente yra paminėtas konkretus žodis, kurį, man atrodo, reikėtų išba, išbraukti. Viename, vienoje iš įtraukų įžangoje, kur kalbam apie juodąją Afriką, man atrodo, tą žodį e, juodoji reikia išbraukti. Euh, Ačiū, ponia pirmininkė norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kuris buvo panėtas puikia rezumė. Tai yra švietimas. Pastebėjau, kad mes vieninteliai šio, toje darbo grupėje pabrėžiame mokyklos svarbą. Mokykla yra ilgalaikis turtas. Būtų blogiau, jeigu Agora kartu su e- ekonominio ir socialinių reikalų komitetu įstotų į tą kovą, kad būtų geriama kompetencija gerinant mokyklų darbą. Kaip žinote, mokyklos ir švietimos nėra įrašyti sutartyje, tai yra nacionalinės kompetencijos rytis. Tačiau 20 metų strategija mums suteikia galimybę išplėsti mūsų veiksmus stebint šią labai svarbų gyvenimo aspektą, kaip ponia sakė, yra didžiulių skirtumų tarp valstybių narių, o e, gera praktika šioje srityje būtų labai naudinga gerinant situaciją ten, kur yra prastesnė. Taigi, jeigu jūs prisijungtumėte prie mūsų e, bendrose pastangose e, švietimą mokyklose padaryti komisijos ir tarybos prioritetais pagal 20 metų strategiją būtų labai gerai. Ačiū toliau 122 vietoje sėdinti ponia. Ačiū pirminkė. Aš sveikinu mūsų pranešėjus už tą, su tuo puikiu darbu, kurį jie padarė. Noriu pabrėžti vis dėlto vieną klausimą, kurį iškėliau vakar, tačiau jis, man atrodo, neatsispindi rekomendacijose. Aš esu iš Europos moterų lobistinės organizacijos ir Maltos moterų asociacijų konfederacijos. Ir nors yra ketvirtoje įtraukoje iš apačios kur kalbama apie lyčių perspektyvą ir apie priemonės ir planus, kurias e, reikia įgyvendinti, kad būtų sumažinti atlyginimų skirtumai tarp vyrų ir moterai. Tačiau šis skirtumas mažės tik tai tuo met, e, tai, tai yra jo pasinaudos tos moteris, jeigu jos gali e, gauti kokybišką darbą. Todėl aš siūlau rekomendaciją pareikalauti komisiją daryti spaudimą valstybėms narėms, kurti politiką ir priemonės, užimant holistinę poziciją, kad moteris, kaip e, ES didžiausia gyventojų grupė sudarantis asmenys, galėtų pasinaudoti e, tinkamomis e, paramos struktūromis Ir nors moteris kenčia dėl e, atlyginimų skirtumų ir dažnai dirba ne visą darbo dieną ar gauna prastesnės darbo vietas e, dėl to, kad tokių struktūrių e, nėra. Kadangi moteris turi prižiūrėti vaikus, kadangi nėra tinkamos vaikų priežiūros struktūros, dažnai jos negali dirbti visą darbo dieną todėl jų situacija darosi e, prastesnė, jos e, patiria skurdo pavojų. Todėl reikia e, kovoti su tokiu neigiamu reiškiniu viso, visuomenėje. Ačiū, ponė. 146 vietoje sentis ponas. Ačiū. E, nemažai dalykų, man atrodo, nepateko į ataskaitą. Tie dalykai, kurie labai buvo aiškiai išdėstyti vakar. Pirmasis buvo paminėtas pirmosios pranešėjos e, rezimuojant visą tai, tačiau tekste to nėra. Tai yra, kad buvo išreikšta nuomonė, kad Europos socialinis modeliui, socialiniam modeliui yra kyla pavojus ir reikia į tai atsižvelgti. Pranešėja tai paminėjo žodžiu, tačiau tekste to nėra, reikėtų į tekstą tai įtraukti. Be to, buvo nemažai vakaras e, griežtų pasisakymų, kad ES lygmenių per daug dėmesio skiriama ekonominiai dimensijai ir nepakankamai dėmesio socialinėms dimensijoms. Reikia balanso, nes tai yra tos pačios tikrovės dvi dalis. Reikia ekonominės plėtros, bet taip pat ir socialinės plėtros. Abu dalykai yra tarpusavėje susiję. Toliau, dar vienas dalykas, kurio nėra tekste, kad iš tikrųjų buvo pareikštas pasipiktinimas seminare dėl to, kad ES institucijos nepripažįsta kad tam tikra atsakomybė už e, dabartinės krizės patiriamas Europoje yra dėl netinkamo darbo ES lygmenių. E, krizių nesukėlė kvaili žmonės periferijoje. Būtent nemažai buvo kalbama apie tai, kad e, apie ES centrinį lygmenį, būtent apie komisiją ir centrinį banką, kad jie daugiausia dėmesio skiria apsaugodami bankus ir bankų veikėjus, kurie tiesiog lošia rinkose, o nerūpinasi piliečių apsauga. E, norėčiau, kad tai atsispindėtų dokumente. Dar vienas dalykas. Dėl minimalių pajamų, apie ką kalbėjo ir pirmoji darbo grupė. Buvo pateiktas konkretus pasiūlymas, kurio tekste nėra. Jis buvo toks. Galbūt Europos parlamentas ir ekonominių ir socialinių reikalų komitetas galėtų panalizuoti e, garantuotos pagrindinių pajamų sistemos įvedimo vertę visoje Europos Sąjungoje, kad būtų galima veiksmingai pasiekti to tikslo. Turint galvoje, kad praėjus 50 metų po sąjungos įsteigimo šiuo klausimu sėkmingų rezultatų nėra. Na ir paskutinis dalykas, apie ką buvo kalbama darbo grupėje, kad būt, reikėtų parengti hartiją, kuris struktūrizuotų dialogą tarp civilinės, pilietinės visuomenės organizacijų ir ES institucijų. Galbūt parlamentas ir E, ekonominių socialinių reikalų komitetas galėtų pasidarboti šioje srityje. E, Steiksiu žodį 234 vietoje sėdinčiam kolegai. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjams už tai, kad įtraukė mano pasiūlymą, bent jau dalį jo į savo rekomendacijas. Kalbėsiu trumpai, nes ankstesnis kalbėtojas minėjo bankus, aš ketinau apie juos taip pat, užsim, apie juos taip pat užsiminti. Norėčiau tik pasiūlyti dar vieną dalyką, kurį vakar pamiršau pasiūlyti darbo grupės diskusijose aš esu iš Bulgarijos, kurios atžvilgių taikomas stebėsinos mechanizmas ir, e, ir patikros aš norėčiau pasiūlyti, kad nepriklausomai nuo to, kokias priemonės dėksime nacionaliniu ar europiniu lygmeniu, jos nebus veiksmingos, jeigu nebus užtikrintas jų skaidrumas ir su jų gyvendinimu susijusi atskaitomybė, nes korupcija E, kenkia mūsų ateičiai. Ši problema yra labai būdinga mano šaliai ir nepriklausomai nuo to, kokios priemonės bus dėgiamos nacionaliniu ir europiniu lygmeniu, privalome užtikrinti e, skaidrumo ir atskaitomybės principus ir jų laikymasi. Pirmininkė, ačiū už pasisakymą. Galiu Jūs patikinti, kad visus papildomus pasiūlymus mes įtrauksime į savo galutinių išvadų priedą. Dabar suteikiu žodį e, 281 vietoje sėdinčiai poniai Renų. Ačiū labai. Norėčiau pirmiausiai padėkoti pranešėjams ir galbūt šiek tiek patikslinti e, penktąją įtrauką, kur kalbama apie žmogaus teisų padėtį. Noriu priminti, kad 2008-aisiais Europos parlamentas patvirtino pono Kešmano pranešimą, kuriame teigiama, kad reikia įtraukti e, skurdo klausimus e, į e, daugiametę kovos už žmogaus teisės programą ES mastu. Taigi norėčiau, kad pusimoje e, daugiametėje programoje šie klausimai atsispindėtų ir kad reiktų įtraukti ne tik ekspertų požiūrį, tačiau atsižvelgti ir į šiomis skudžiamis sąlygomis gyvenančių e, asmenų pasiūlymus tam, kad būtų geriau galima apginti ir užtikrinti teisės pirmininkę. Ačiū šį patikslinimą. Dabar e, vieta numeris 231. E, ačiū, ponė pirmininkė. E, aš esu Europos profsąjungų atstovas. Turint omenyje, kad krizė daro poveikį taip pat ir e, fiziniams asmenims šeimoms, Europos institucijos, parlamentas turėtų imtis iniciatyvos, e, kad būtų pakeistas Europos ekonomikos socialinių reikalų komiteto statutas tam, kad kiekviena valstybė narė privalėtų nustatyti, suformuoti e, kad e, ekonomikos socialinių reikalų komitete būtų atstovaujama taip pat iš kiekvienos šalies e, juose veikiančioms organizacijoms, kurios kūruoja šeimų klausimus. Dabar norėčiau pakomentuoti darbo grupių rezultatus, pirmiausiai dėl šeimų, tai daugiavaikių šeimų problemų kurios e, daug labiau kenčia nuo krizės tiesioginio, netiesioginio poveikio ES lygmenių e, yra teisės aktų, kurias, kuriais e, daugiavaikės šeimos yra pripažįstamos tikslinėmis grupėmis, kurios labiausiai kenčia nuo krizės, nepaisant to e, išmokos šeimoms yra pakankamai smarkiai mažinamos šiuo metu. Tuo tarpu kita vertus daugiau paramos skiriamo legaliems, negaliems migrantams, tai susijęs su ksenofobijos ir rasizmo e, aspektais. Manau, kad būtent šiems klausimams reikėtų darbo grupės įskirti daugiau dėmesio, todėl e, siūlyčiau, kad Agora pareikštų savo poziciją dėl e, paramos daugiavaikiams šeimoms mažinimo, ypatingai atsižvelgiant į ekonomikos krizės ir taupimo paslaugas. Šitas ponas buvo daugiau vaikų šeimų asociacijos atstovas. Dabar žodis ponai Melisijas iš ekonomikos socialinių komiteto, po to 342 vieta ir baigsime diskusijas, prie jas grįšime po Moskavos pertraukos, ponas Vilsijas. Melisijas, Conselho Econômico e Social, Grupo 3. Saudando a Ágora como expressão de Ekonominių ir socialinių reikalų komiteto atstovas. Aš džiaugiuosi, kad e, rengiami tokie renginiai kaip Agora. Ir džiaugiuosi, kad e, Agoroje dalyvauti buvo pakviestas ir ekonominis ir socialinių reikalų komitetas bei įvairios pilietinės visuomenės organizacijos. Aš manau, kad mes turime ir toliau stiprinti ir saugoti Europos socialinį modelį. Apie tai mes ir kalbėjome trečioje darbo grupėje. Tai yra vienas iš būdų mums kovoti su krize, ją įveikti. Tik tai taip kartu mes galėsime visi puoselėti bendras mūsų vertybės ir apsaugoti žmogaus orumą. Bei reikalauti, kad būtų rodomas solidarumas ir kad visi prisimtų jiems tenkančią atsakomybę šiame darbe. Skurdas yra visų mūsų problema, ne vien tų žmonių, kurie jį e, išgyvena. Ir todėl negalime nieko palikti likimo valiai šios krizės e, aplinkybėmis. Ši ekonominė ir finansų krizė e, turi didžiulius socialinius padarinius. Dėl šios krizės žmonės badauja ir skursta. Ir mes apie tai dažnai kalbame savo organizacijoje. Yra nemažai žmonių, kurie, pavyzdžiui, negali net sumokėti už elektrą ar už kitus e, energijos išteklius. Be to, krize turės ir padarinių ir mūsų demografijai. Jei pažiūrėsite, pavyzdžiui, į žiniasklaidą Ispanijoje, tai aiškiai pamatysite. Taigi krizė tikrai nepadės mums spręsti dabartinių geografinių problemų, ji tik tai jas pablogins. Mums reikia socialinės partnerystės, e, kurios darbe visi dalyvautų. Ir privatus sektorius, ir viešasis sektorius. Ir mes turime turėti labai konkrečius susitarimus, remintis, kuriais galėtume bendradarbiauti. Pilietinė visuomenė ir vyriausybės turėtų žengti kojo kojon e, kovoje su, su krize. Viena iš opiausių problemų yra uh, skolose skęstančios šeimos, pavyzdžiui, e, Toskanoje, bažnyčia, bankai ir e, labdaros organizacijos kartu padeda tokioms šeimoms išbristi iš e, skolų. Ir aš manau, kad tai yra sektinas pavyzdys. Mums reikia užtikrinti, kad visi galėtų gauti uh, minimales išmokas, minimales pajamas. Mes dažnai apie tai kalbame ekonominių socialinių reikalų komitete ir aš manau, kad ir čia turime apie tai kalbėti. Dėkuoju. Dabar žodis tikimės poniai, kuris yra 332 vietoj. Dėkuoju. Džiaugiuosi, kad rekomendacijose kalbama apie tai, jog būtina įtraukti e, skurdžiai gyvenančios asmenys į mūsų darbą. Tačiau reikia dar labiau stengtis, kadangi tai nėra klausimas susijęs vien su žmogaus teisėmis. Tai e, klausimas pagrindinis yra parengti gerus sprendimus, o be skurdžiai gyvenančių žmonių mes to negalėsime padaryti. ne parlamentas, o, o komisija pirmininkaujanti šalis, bendradarbiaujant su kovos su skurdu tinklu e, ir kitomis organizacijomis, tokiamis kaip, kaip Fiansa, rengia e, skurdžiai gyvenančių asmenų susitikimus. Ne Europos parlamentas tai darom. Mes pradėjome juos rengti prieš dešimtmetį ir mes bendradarbiavame su nacionaliniais komitetais, e, kurie rengia, rengiasi šiai konferencijai kiekvienais metais. Taigi tai yra labai išsamus, labai ilgas projektas ir aš manau, kad gerai būtų viską apversti. Būtina užtikrinti, manau, ryšį. Ta, e, ryšį tarp nacionalinių komitetų valstybėse narėse ir tų žmonių, kurie rengia agorą. Dėkoju Jums už šį patikslinimą. 239 vietoje sėdinti ponia. Je ne connais pas les noms, madame, je suis désolée. Tufer. Kalbėtoja kalba neįsijungus mikrofono. Madame, je vous invite à donner votre nom, mais moi je ne le connais pas, donc je ne peux pas. Taip, ponia, aš nežinau jūsų pavardės ir e, todėl aš dėja negaliu į jūs kreiptis e, vardu. Allez-y, madame. Prašau, ponia. Taip, aš ne, nežinau jūsų pavardės. Taip, taip, jūs, ponė, prašau. You, you... Dėkoju. Jūs kalbėjote apie, jūs paminėjote 229 numerį. Mikaela Anydų. Manau, kad ši dvi dienos buvo labai turiningos ir svarbios mums. Dėl to, kad e, mes matome, kaip e, pradeda veikti įvairios institucijos, tai labai yra svarbu. Vakar trečioje darbo grupėje mes e, be kitų dalykų aptarėme ir tai, kad šiandien Europa, bent jau taip kaip ją supranta jos piliečiai, kad dabar Europa, kurią Europos parlamentas atstovauja, labiau nei kokia nors kita institucija, gali prarasti savo socialinį modelį. Jeigu nieko nedarysime, jei situacija negerės, tuomet nebeliks mūsų piliečius vienijančios idėjos – Graikijoje mes turime moterų judėjimą. Graikija tai labai sunkiai išgyvena krizę. Tarptautinis valiutos fondas ir Europos Sąjunga nuolatos stebi mūsų veiksmus. Jie tiesiog uh, įstumė mus, prirėmė mus prie sienos, įstumė mus į kampą. Ir be abejo, moteris dėl to labai kenčia. Ir mano šalies piliečiai susiduria su įvairiausiamis problemomis savo kasdienėme gyvenime. Taigi reikia kalbėti apie bendrą atsakomybę ir solidarumą. Nu, krizės labiausiai kenčia pažeidžiamiausios visuomenės e, grupės. Ir, jos, ir šie asmenys kenčia dėl to, kad mes nerodome e, solidarumo jų atžvilgių. Negalime nieko palikti likimo valiai ir tikėtis, kad jie patys susitvarkys. Tie, kam krizės smogė skaudžiausiai, nėra kalti dėl šios krizės, todėl mes turime jiems padėti, turime elgtis solidariai ir turime gerbti vieni kitus. Kitaip Europa neišgyvens. O šiandien panašu, kad e, tai yra labai aktualu, išgyvenimo klausimas yra labai aktualus. Mums reikia kokybiškų veiksmų. Ir tikiuosi, kad e, mūsų renginys prisidės prie kokybiškų sprendimų. Bet to norėčiau pritarti tiems, kas sakė, jog Europa turi imtis šio darbo. Europos dėmesio centre visuomet buvo žmogus. Visi kenčiame nuo krizės, visi ją jaučiame ir turime aiškiai tai pasakyti. Labai ačiū. Aš e, suteikiu žodį, žodį pagal jūsų vietos numerį, nes jūsų pavardžių nežinau. Suteiksiu žodį dar keliams pasisakyti, tačiau E, po pertraukos turėsite taip pat galimybių kalbėti. Ponas Pinjong dvi su pusė dienos pirmininkavo 20 ES piliečių grupiai. Jie daug dirbo e, ir dabar norėčiau steigti jiems žodį. Ačiū, aš esu Žeromas Vinjon. Man Buvo labai malonu pirmininkauti konsensuso konferencijai pastarąsias dvi dienas. Mums reikėjo siekti rezultato, susitarimo ir pateikti pasiūlymus. Taigi mes parengėme atsakymus į du klausimus. Pirmasis klausimas buvo, kokiu priemonių ir veiksmų galima imtis, kad būtų galima palengvinti pagyvenusių ir skurdžiai gyvenusių žmonių galimybės naudotis priega prie kultūros renginių ir naujų technologijų. Antras klausimas buvo apie tai, ką galėtų šioje srityje padaryti Europos Sąjunga. Mūsų pasiūlymai buvo patvirtinti konsensusu, bendru sutarimu Marija Kadrel pristatys juos jums, ji kalbės apie kultūros dalykus, o Albertas Sinetfeltas apie technologijas. Aš, kaip e, e, pirmininkas, norėčiau pasakyti, kad e, diskusijos vyko labai dinamiškai ir norėčiau padėkoti parlamentui už šio renginio organizavimą. Iš pradžių pareiškėme platų protestą ir nepasitenkinimą. Kaip galite prašyti mūsų svarstyti prieigą prie kultūros renginių, kai, kai kuriuose šalise pensijos yra tokios mažos, kaip galima kalbėti apie kultūrą, jeigu jos e, e, daugelėje šaly, šalių vyriausybės įsivaizduoja, kad geriau tų senų pagyvenusių žmonių geriau būtų atsikratyti, nes jie kainuoja daug pinigų. Toks protest, tokį protestą mes pavertėme pasiūlymais kuriuos pristatysime, nes mes suprantame, kad esame pakliuvę į užburtą ratą. Toks terminas iš tikrųjų buvo panaudotas. Viena vertus turime neligybę, kuri sukelia skurdą, o skurdas verčia žmonės izoliuotis, todėl dinksta solidarumas, o be solidarumo nėra politinės valios kovoti su neteisybė. Reikia kažką daryti, kad būtų galima išeiti iš to užburto rato iš kiek visi turėtų kažką daryti. Tiek e, turtingai gyven, pasiturinčiai gyvenantis, tiek skurdžiai gyvenantis. Visi turėtų galvoti, ką padaryti, kad būtų galima kažko pasiekti. Taigi suteikiu žodį dabar Marijai Kabral, kad ji pakalbėtų apie priemonės skirtas e, galimybės pasinaudoti kultūros pasiekimais. Viena, kultūros negalima matyti, e, vertinti izoliuotai nuo gyvenimo standartų. Todėl pensijos turėtų būti susijėtos su pragyvenimo lygio indeksu ir neturėtų būti apmokestinamos. Kad politiniai lyderiai tai suprastų, mes siūlome, kad žmonės atsakingi už skurdo politiką ar pagyvenusių žmonių politika turėtų praleisti tam tikrą laiko dalį su pilietinė visuomenė, kad galėtų suprasti savo politikos poveikį. Mes pripažįstame, kad pagyvenę žmonės yra žinių, atminties, patirties šaltinis, visa tai yra vertinga visuomeniai. Todėl ES ir jos valstybės narės daugiau dėmesio turi skirti kūrybiškumui ir neleisti toms struktūroms, kurios palengvina tarp, kontaktus tarp kartų uh, išnykti. ES ir jos valstybės narės turėtų ne tik garantuoti visišką užimtumą, bet ir visapusišką veiklą. Todėl mes rekomenduojame imtis pensijų reformos, kad būtų galima pagerinti pensijų dydį, padidinti pensijų dydį ir apskritai e, finansinių išteklių dydį. Apskritai gerinant e, pažeidžiamų e, žmonių ir pagyvenusių žmonių pragyvenimo standartus ES ir bendrovės turėtų galvoti, kaip mažinti savo išlaidas, kad būtų galima viską pritaikyti e, labiau pagyvenusiam žmonėms, pavyzdžiui, finansinių paslaugų, sveikatos apsaugos srityje. Visa tai neturėtų būti per daug brangu tiems, kurie gauna mažas pajamas. ES ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad e, užtikrintų veiksmingą prieigą prie viso to, kas yra pozityvų, įskaitant kultūrą, įskaitant ir e, pagyvenusius neįgaliuosius. Europos Sąjunga turėtų sukurti platformą, kuri leistų valstybės narėms pasidalyti geriausiais pasiekimais ir patirtimi, kad tuos rezultatus, tais rezultatais būtų galima pasinaudoti kitose šalise. Ačiū. Toliau Albertina pristatys mūsų konsensuso pasiūlymus dėl e, galimybės naudotis naujausiamis technologijomis. Ačiū pirmiausia, dėkoju už galimybę kalbėti. Mūsų diskusija apie skaitinį susiskandimą davė šias rekomendacijas. Pagyvenę žmonės dažnai susiduria su problemomis, kai jiems tenka pasinaudoti naujomis technologijomis, nes dažnai kursų kalba, e, instrukcijų kalba dažnai sunkiai suprantama. Dažnai jie neturi iš ankstinių žinių, kaip pasinaudoti naujausiamis technologijomis, e, kurios būtinos mokymuisi, veiksmingam mokymuisi. E, tačiau jie turi mokėti pasinaudoti na, tokiamis priemonėmis, kad nebūtų izoliuoti, kad e, galėtų integruotis į visuomenę. Jiems reikia skaitminės kompetencijos. Todėl Europos parlamentas turėtų e, skatinti situacijų centrų kūrimą, kur žmonės, kurie neturi iš ankstinių žinių ir mažai išteklių, galėtų pasinaudoti naujausiamis technologijomis ir jie būtų apmokyti, kaip jomis naudotis. Tokie kursai turėtų būti dėstomi kompetitingų e, asmenų, galbūt net ir pagyvenusių žmonių, kurie supranta, koks, kokiais sunkumais mokydamasi susidarė pagyvenę žmonės. Instrukcijos ir vadovėliai turėtų būti parengti tokiu būdu, taip, kad jie būtų suprantami pagyvenusiems žmonėms, kurie nėra, nėra įpratę prie naujų technologijų žodino. E, taip, kad jie iš tikrųjų suprastų, ką jie daro. Jauni žmonės dažnai nesupranta, su kokiamis problemomis susiduria pagyvenę žmonė, žmonės naudodamis naujomis technologijomis. Jeigu jie geriau tai suprastų, jie taip pat turėtų galimybę pademonstruoti savo solidarumą su pagyvenusiais žmonėmis. Europos parlamentas turi atlikti tam tikrą vaidmenį kuriant tokį e, ryšį tarp kartų, e, stiprinant solidarumą ir e, panaikinant tą skaitmeninį susiskaidimą. Todėl jauni žmonės turėtų būti geriau informuoti apie tai, su kokiamis problemomis susiduria pagyvenę žmonės ir tada jie galėtų padėti jiems e, savanoriškame darbe galbūt taip pat. E, mūsų pasaulyje nauja, naujas instrumentas dažnai yra atnaujinamas, e, o dėl to kyla abejonių dėl naujų technologijų naudingumo. Dauguma prietaisų kuriami turint galvoje jaunus žmonės. Ir turint galvoje, kad netgi jaunai kartai dažnai būna sunku, tačiau e, pagyvenusiems žmonėms yra dar sunkiau sekti, kaip kinta informacinės technologijos, kad būtų galima juos suprasti, kaip pasinaudoti įvairiais instrumentais ir e, dar be to turėti e, finansinių išteklių juos pirkti. Todėl ES turėtų skatinti paprastesnių, lengviau prieinamų priemonių prietaisų kūrimą, prietaisų, kurie yra pritaikyti pagyvenusių žmonių poreikiams. Turint galvoje, kuo žmogus, kad kuo skurdesnis žmogus, tuo jam sunkiau įsigyti naujų technologijų produktą. Tai ES ir valstybės narės turėtų remti pagyvenusius žmonės, kad jie galėtų pasinaudėti mobiliais telefonais, kompiuteriais, internetu už mažesnę kainą. Atsižvelgiant į tai, kad naujosios technologijos gali pagerinti gyvenimo kokybę, ES vaidmuo yra kartu su valstybėmis narėmis skatinti naujų technologijų tiekimą pagyvenęs žmonėms ne tik kaip priemonės, bet kaip e, tuos daiktus, kurie pagerina jų gyvenimo kokybę, suteikia pigius komunikacijų kanalus su šeimų nariais, kurie gyvena toliau, taip pat e, pasiekti informaciją ir kultūros informaciją, Taip pat pasiekti pigiau tam tikras paslaugas, kaip pavyzdžiui, bankininkystės, sveikatos apsaugos ir taip toliau. Ačiū. Ponas Vinio norėtų papildyti. Norėčiau trumpai pakomentuoti, tai nėra išvada, e, tačiau susijęs su agoros teomis skurdu ir krize. Šiems klausimams skiriame labai daug dėmesio mūsų diskusijose, taip pat ir e, skurdo didėjimo rizikai. Atsižvelgiant į, e, taip pat svarstėme ir galimybę pasikeisti Europos visuomeniai krizės sąlygomis ir e, diskutuodami konstatavome, kad šiuo metu europiečiai galėtų susivienyti ir krizė e, galėtų prisidėti prie to, kad europiečiai susivienytų ne tik ties tuo, e, ką turi, tačiau ir e, ties tuo, ko dar jiems reikia. Vyresnio amžiaus asmenys, kurie neturi pakankamai pajamų, E, yra turtingi kitkuo, tai yra laiku ir savo e, patirtimi, o to trūksta e, jaunimui. Todėl tai galėtų būtent siekis suvienyti jaunimą ir vyresnio amžiaus asmenys galėtų būti mūsų, tapti mūsų naujų projektų. pirmininkė suteikė žodį ponui Oriuela. Ačiū. Pane pirmininkė, aš esu Ispanijos atstovas, ne atstovauju jokį organizacijai, noriu kalbėti asmeniškai savo vardu kaip Ispanijos pilietis. E, visos šalis patiria panašias problemas, skurdas, krizė, reikia spręsti, kaip e, išbristi iš šios krizės, kultūros klausimai, naujų technologijų panaudojimo klausimais taip pat yra labai svarbus. Mes e, diskutavome šiomis temomis, tačiau yra dar viena tema, kuri neatsispindi mūsų išvadose. Man jie atrodo labai svarbi, kadangi susidurdami su naujosiamis technologijomis mūsų šalise, kompiuteriais, e, mobiliaisiais telefonais, instrukcijų kalba, naudojamos instrukcijų, instrukcijų kalba dažniausiai yra pateikiama angliškai arba prancūziškai šios instrukcijos. Ir kai kuriuose valstybėse buvo netgi priimti e, įstatymai dėl to, kad tos naudojimosi instrukcijos būtų išverstos į kitas kalbas, į rumūnų, į e, prancūzų. Todėl Europos parlamentas turėtų skirti atitinkamą dėmesio šiems klausimams ir suprastų, kad vyresnio amžiaus asmenys e, ne nėra studijavę tiek daug užsienio kalbų, kiek jaunimas ir tai būtina atkreipti dėmesį. Pirmininkė, ačiū šią papildomą informaciją. Šiuo pasisakymu e, baigsime diskusijas ir po pertraukos jas tęsime. E, suteiksiu žodį tiek anksčiau prašysiems jo, tiek ir uh, E, tiems, kurie raštu reagavo, tam, kad galėtume apibendrinti mūsų agorą. E, taip pat prieš kavos pertrauką norim priminti, kad e, jūsų išlaidų kompensavimo formos yra prie mūsų salės durų, turėtumėte jas užpildyti, o iš pastato turėtumėte išeiti per tas pačias duris, per kurias įėjote taip kaip ir vakar. Noriu pasakyti, kad jeigu neužpildysite savo išlaidų kompensavimo formų, tai jūsų patirtos išlaidos susijusios su dalyvavimu šio goro nebus jums atlygintos. Taigi linkiu visiems geros kavos. Mes eisime dabar į spaudos konferenciją, o vėl sutiksime po 15-20 minučių.